tenka skirti dėmesį kraštiniam dešiniesiems, ponė pirmininkė. Jeigu jūs sėdėtėte e, salės gale, tai pastebėtumėte, kokios pavojingos yra tendencijos Vengrijoje ir kitur. Dėkoju, baigėme šias diskusijas, o um, balsamas dėl šio pranešimo įvyks šiandieną 11 val. Perikime prie kito darbo tvarkės punkto. Ir dabar išklausysime komisijos pareiškimo dėl žudinių um, sausio mėnesį Nigerijoje jos mieste. Ir žodis komisarui Oli Ren. President, honorable members. Uh, Pirmininkė, gerbiami Europos parlamento nariai su didžiuliu liūdėsiu išgirdome apie tai, kad Marbusa, mm, e, buvęs prezidentas, praeitą naktį mirė. Jis labai prisidėjo prie politinio, demokratinio gyvenimo Nigerijoje. Per jo vykdytą politiką buvo pasiekta didesnio stabilumo iš ypač uh, Afrikos e, vakarinėje dalyje. Dabar e, Kurlakė e, prezidento pareigas laikinai einantis pasmo tampa prezidentu ir tai, kiek suprantu, greitai jis priims priesaiką, greičiausiai iki vakaro. Priesaiką priims Nigerijos vyriausiasis teisėjas. Ir dabar na, mm, yra įvairių minčių, įvairių spėlionių apie tai, kas bus e, Nigerijoje, kokia bus situacija. Uh, Europos parlamentas, Europos Sąjunga nuolat buvo Nigerijos konstruktyvi partnerė, ypač per pastarosius kelis mėnesius, kuomet šalyje buvo toks didžiulis, didžiulio netikrumo mm, situacija. Džios yra aplinkiniuose kaimuose ir miestuose šimtai piliečių buvo, kaip pranešta, nužudyti. Iš tikrųjų, baisi situacija, e, tūkstančiai liko be namų ir dabar yra laikinose stovyklose. Gerbiami parlamento nariai, kėlė klausimų dėl žiau, baisių žiaurumų Džiose Nigerijoje ir mes iš karto ėmėmės veiksmų iš komisijos pusės. Sausio kovo mėnesiais komisija palaikė e, ryšius su Raudonoju kryžiumi Nigerijoje, kitomis tarptautinėmis organizacijomis, kurios teigia, kad humanitariniai e, poreikiai yra tenkinami, ligonės yra pajėgios e, situaciją valdyti. Sausio mėnesį. Uh, vyriausiai galiotiniai Kathy Ashton draugė su e, Clinton, Miliband, Kuchner parengė bendrą pareiškimą ir pasmerkė e, žiaurumus ir tai, kad yra aukų. Visos šalis buvo paragintos susilaikyti nuo tokių žiaurumų ir spręsti savo skirtumus taikiai, o vyriausybė buvo paraginta patraukti atsakomybėm visus atsakingus už tuos žiaurumus. Vasario kovo mėnesį Nigerijoje buvo diplomatinių demaršų pateiktų užsienio reikalų ministerijai tam, kad būtų pasmerkti um, pastarojo laikotarpio žiaurumai. ES pareikalavo, kad Nigerijos federalinė vyriausybė užtikrintų, jog būtų iki galo ištirti paskelbti visi tie smurto proveržiai um, pastarojo laikotarpio ir kad visi kaltieji būtų patraukti atsakomybėn. Per pastarosius dešimt metų uh, daugiau kaip 14 tūkstančių žmonių žuvo Nigerijoje, daugiau kaip 3 milijonai yra viduje perkeltųjų asmenų dėl tų žiaurumų. Musulmonų ir krikščionių bendruomenės neturėtų būti priskiriamos vien nukentėjusių ar kaltininkų pusėms, nes istoriškai jos abi buvo ir tokios, ir tokios. Tik problema, kad į konfliktus, nuo konfliktų labiausiai nukenčia vargšai neturi turtingi žmonės. Be to buvo ir kitų um, prie konflikto prisidėjusių priežasčių. Tai buvo kovos dėl e, žemės tarp bendruomenių, politinės kovos tarp val... federalinės ir e, e, vietos valdžios. Be to visi skirtumai dar labiau paaštrina problemas ir dėl to kyla e, susirėmimų. ES e, vykdo diplomatinius veiksmus ir teikia ilgalaikę pagalbą e, Nigerijai. EDF yra skirta pagalba Nigerijai. Du pagrindiniai sektoriai yra taika ir saugumas bei žmogaus teisės stengiamės taiką ir saugumą stiprinti per um, uh, mūsų uh, dvišalės priemonę su Nigerija, per kotonų sutarimą, taip pat, uh, kad būtų užtikrinta mm, kad nebūtų etnio religinio a, uh, diskriminavimo, kad būtų užtikrintos žmogaus teisės a, uh, ir taika ten pirmininkė, mes turime atkreipti ypatingą dėmesį į tą smurtą tarp bendruomenių Nigerijoje ir siūlyčiau, kad tai būtų prioritetas dialoge, kuris įvyks šį rudenį tarp ES ir Nigerijos ministrų. Dėkuoju komisijos nariui. Toliau kalbės Europos parlamento nariai frakcijų vardu. Pirmasis kalbėtojas ponas Mišel. Pane pirmininkė, aš kaip ir komisijos narys norėčiau e, išsakyti užuojautą Nigerijos žmonėms e, e, mirus jų prezidentui. Tai, kas vyksta Nigerijoje, atspindi ir įvykius platesnėme regione. Džoso miestas yra sankri, e, kryškelė tarp e, musulmoniškų šiaurės ir krikščioniškų pietų. Ir būtent todėl šiame mieste susiduria e, dvi skirtingos bendruomenės. Ir mū, savo rezoliucijoje mes raginame visus kovoti su šio konflikto ištakomis. Aš esu iš Šiaurės Airijos ir todėl puikiai žinau, kad a, tokie konfliktai yra itin skaudus. Ir a, Be abejo, Džoso konfliktas yra e, dar sudėtingesnis e, nei Arijos, e, pirmiausia dėl to, kad jie apsunkina ir žmogaus teisų pažeidimai. Religinė neapykanta nėra vienintelė šio smurto priežastis. Turime ieškoti ir politinių, ir socialinių priežasčių. Be to turime pripažinti, kad skirtingų bendruomenių e, požiūris e, e, į vieni kitus taip pat vaidina svarbu vaidmenį. Aš kalbu apie hausų požiūrį į klajoklius. Turime paskatinti visus atidėti iš, į šalį savo nesutarimus ir siekti spręsti dabartinės problemas. Nigerija yra aštuntoji pagal uh, išgaunamos naftos apimtis šalis pasaulyje. Ir jeigu mes norime užtikrinti politinį stabilumą, demokratiją, uh, bei gerovę Nigerijoje, tuomet turime skatinti Nigeriją suvokti, kad e, viskas priklauso nuo jos pačios ir ji pati turi įdėti nemažai pastangų tam spręstų dabartinį konfliktą. Aš norėčiau paskatinti komisiją tęsti dialogą su Nigerija, siekiant išsiaiškinti, kokios yra konflikto ištakos ir ką galima būtų padaryti, siekiant užtikrinti, užkirsti kelią e, galimiems busimiems smurto proveržiams. Dėkuoju ponui Mičilui. Toliau ponas Berman pusantros minutės. Pirmininkė, be abejo, mūsų frakcija norėtų, uh, kaip ir komisijos narys, išreikšti užuojautą Nigerijos žmonėms. Krikščionių uh, uh, išpolė prieš krikščionius šiame regione parodo, kokia nestabili yra situacija. Uh, Ir mes turime e, kreipti daugiau dėmesio į tai, dėl ko kilo šis konfliktas. Kaip ir kalbėjo mano kolega ponas Mitchell, suprantame, kad e, įvairios visuomenės grupės kovoja dėl, ne, e, dėl to, kad negali vienodomis sąlygomis naudotis turimais ištekliais. Yra problemų ir dėl musulmonų bei klajoklių. O ūkininkai baiminasi, kad negalės toliau dirbti žemės. Ir visi suprantame, kad jeigu mes nekovosime su skurdu ir diskriminacija, tuomet e, smurtas ir, to, ir toliau tęsis. Reikia lygių galimybių, lyg, e, vienodos prieigos prie visų išteklių, prie politinės valdžios. Patėt galėsime spręsti tik, jei atsižvelgsime visus šios reiškinius. Ir mes reikalaujame, kad e, smurtą įvykdę nusikaltėliai būtų tinkamai nu, nuteisti. O dabar matome, kad Nigerijoje žmonės yra priversti metų metus laukti teismo. Ir baudžiamo teisingumo sistema visiškai neveikia. Tik ištaisy visas šias problemas mes galėsime padėti Nigerijos žmonėms ir užtikrinti jų teisę į teisingą teismą. Dėkoju, Charles Görens, liberalų demokratų frakcijos vardu. Euh, Ačiū pirmininkė. Aura duoja mm, mirties žinia, žinia tik dabar išgirdome ir norime perteikti ir mūsų frakcijos užuojautą dėl Nigerijos prezidento priešlaikio pasitraukimo. Tokiu momentu, kai tarp musulmonų ir krikščionių įvykęs konfliktas ypač, pasisuko ypač didelių žiaurumų pusėn. Uh, Ir mm, mes galime daug gal kalbėti apie ta, tuos barbariškus veiksmus ir dar kartą, eilinį kartą pakartoti, kad aišku yra religinė, religinė konflikto pusė, taip pat mm, problema yra skurdas, galime galvoti ir toliau, kiek politinė valdžia čia prisidėjo per savo korupciją prie to konflikto eskalavimo, turint omenyje mm, tai taip pat ir gamtinius išteklius ir derlingas žemės, kurios yra tame regione. Taip pat galime galvoti apie klimato kaitą, kuri dar labiau uh, užaštrina mano išvardintus uh, veiksnius, ką ES gali padaryti. Aišku, ji gali paminėti kotonų sustarimo 8 straipsnį, jį panaudoti ir sustiprinti dialogą mm, su to valstybė, mes taip pat galime pasmerkti žiaurumus, mes tą ir padarysime savo rezoliucijoje, mes galime pasmerkti tai, kad uh, Mm, tokia turtinga valstybė, kuri iš Afrikos žemynų yra didžiausia naftos eksportuotoja, nesugeba to savo turto po to investuoti, kovodama su skurdu. Mes galime smerkti, dar kartą pasmerkti ir vėl pasmerkti visą tai. Tačiau aš manau, kad vienintelė mūsų viltis tai yra pats Nigerijos žmogus, pilietis, kuris turi imtis veiksmų ir atkurti um, savo šalį. Tai yra Gudlek Jonathan, tai yra tas žmogus, kuris jau dabar užsima tuo darbu, labai drąsiai imdamasis e, visų veiksmų prieš tuos reiškinius, kuriuos aš išvardinau. Pati valstybė turi galimybę atsigauti ir aš manau, kad mes turime palinkėti um, tam žmogui drąsos, ryšto ir mes galime tikrai tokia ypatingai asmenybei, kur, tai yra tam dabar prezidento pareigas perinančiam asmeniu, galime palinkėti tik tai visokiojo pasiekmės ir padėti jam, kiek galime. Kilnilsen. Žaliai taip pat prisėda prie užuojautos žodžių, kuriuose išsakė kolegos. Mes visiškai remiame rezoliuciją dėl masinių žiaurumų Nigerijoje. Deja, tai yra tik tai vienas iš labai liūdno žmogaus teisų vaizdo elemento toje valstybėje. Nigerijoje yra žmogaus e, teisų pagrindų su sulaikytų, kurių e, iš tikrųjų daug sulaikytųjų, kurie laikomi to ilgus metus Nigerijoje kalėjimuose, nieko met net neišgirdo kaltinimų, net dešimt metų praleidžia kalėjimuose. Iš tikrųjų, Nigerija neturi kito pasirinkimo, kaip tik tai pripažinti tos trūkumus ir reformuoti sistemą. Tos reformos mes vis dar laukiame. Kalbant apie kalėjimus, reikia pasakyti, kad dabartinė situacija dar labiau parodė, kad žmogaus teisės, tos žmogiškos vertybės yra itin aktualios Nigerijoje. Nigerija paskelbė projektą, kad šimtai um, bus. Uh, Mm, šimtams nuteistųjų bus vykta mirties bausmė tam, kad būtų galima atlaisvinti kalėjimus. Tai yra tiesiog baisu, turint omenyje ypač tai, kad didelė dalis tų nuteistųjų yra nekalti ir didžioji dalis neturėjo galimybės e, užsitikrinti nešališką teisingą teismo procesą. Be to, Nigerijos federalinis užsienio reikalų ministras jungtinėse tautose neseniai paskelbė, kad Nigerija uh, pritaikys e, mirties bausmės e, moratoriumą. Todėl aš siūlau e, balsavimo metu svarsyti žodinį pakeitimą, kad būtų galima prisiminti tą pažadą, prie kurio prisijungia ir daug Nigerijos gubernatorių. ECR frakcijos vardu vieną minutę ponas Vandalin, prašau. Labadiena, ponė pirmininkė. Savo frakcijos vardu taip pat norėčiau išsakyti uh, užuotą dėl prezidento mirties. Uh, na, tikriausiai tenka konstatuoti, kad tokie incidentai, tokie tokie žiaurumai kaip Džios mieste nuolat tikriausiai dar kartosis ir ateityje. Aišku, reikia ištirti įvykį, reikia taip pat ištirti ir armijos vaidmenį, kuri nesugebėjo apginti gyventojų. Kaltie turi būti patraukti į teismą. Taip pat reikia skatinti dialogą tarp etinių grupių. Ketvirta, reikėtų rasti sprendimą, Um, įtampai tarp skirtingų visuomenės grupių išspręsti, tai yra toms visuomenė, tam konfliktui, kuris kyla dėl um, pretenzijų į žemę. Ir taip pat turime daryti spaudimą tam, kad nutruktų šis smurto užburtas raktas. Dabar GUR NLG frakcijos vardu dvi minutės ponė Vergiat. Ačiū pirmininkė kolegos. Aišku, aš irgi prisijungsiu prie tų užuojauto žodžių, kurie buvo išsakyti Nigerijos žmonėms dėl prezidento mirties. Uh, Mes nebalsuosime dėl bendros rezoliucijos, mes atsisakome prie jos prisijungti. Mes galvojame, mūsų frakcija galvoja, kad ši rezoliucija uh, nežiūrint kai kurių elementų, realiai nesprendžia nuolat pasikartojančių žiaurumų, smurto proveržių priežasčių toje valstybėje, kai kuriuose jos dalise, nors ir mes ir smerkėme tai, tuo žiaurumus ir reikalavome, kad kaltieji būtų patraukti atsakomybę. Nigerija iš tikrųjų yra labai turtinga istorijos, taip pat ir iš religinio požiūrio taško. 148 milijonai gyventojų gyvena skurde, nežiūrint to, kad šalis yra netokia turtinga naftos. Mm, pa, po e, pietų Pietų Afrikos prieš Alžyrą, ta valstybė e, yra toje vietoje Afrikoje pagal savo turtą. Tai yra iš tikrųjų e, vienintelė tokių turtingų, tokių, tokių didelių naftos išteklių turinti šalis pasaulyje, kuri turi biudžeto deficitą Be to, ši šalis neturi pakankamų perdirbimo o, pajėgumų. Pagrindinės naftos perdirbimo įmonės neveikia, ypač per pasarosius keliarius metus, o, dėl to, kad vyko o, visi tie, tie baisus veiksmai. Dėl ko ta situacija yra tokia? Todėl, kad Nigerija yra baisus pavyzdys, kur tarptautinės kompanijos savo leteną uždedant Afriką Afrikos išteklių su mūsų um, kai kurių, tarp kitko, valstybių uh, tylių pritarimu. Uh, ir Kai eina kalba iš tikrųjų apie tokius didžiulius uh, naftos išteklius Afrikoje, uh, Reikia galvoti apie e, šios valstybės gyventojus ir e, Nigerio delta, kur flaura ir, fo, ir fauna yra to, to, tokie turtingi. Bais, galime tik pasmerkti, kokioje baisioje situacijoje yra e, tas gam, gamtin, nuostabus gamtinis kampelis, kur yra išmetama tiek toksinių atliekų. Nigerija yra viena iš labiausiai korumpuotų valstybių pasaulyje. Yeah. daugiau kaip 325 milijardai nukeliavę yra į e, privačias kišenes e, e, iš tų dolerių, kurie išgaunami iš, iš naftos. Kur tie doleriai, kuriuose kišenėse? Šveicarija, Junktinė karalystė ir kitos valstybės. Aš tikrai galvoju, kad ta rezoliucija, kurią mes dabar svarstome, visiškai netitinka to, ką ES privalo padaryti gyvenindama savo solidarę pareigą Afrikai. Dėkuoju poniai Viržė, toliau kalbėjęs ponas Provera, Laisvos ir demokratinės Europos e, frakcijos vardu. Ačiū pirmininkė. Mes visi žinome, kad e, religinėms bendruomenėms, ypač krikščionių ir musulmonų bendruomenėms, labai sunku yra taikiai sugyventi. Dabartinė situacija susiklošiusi Nigerijoje yra labai sudėtinga. Daugiau nei 14 tūkstančių žmonių nu, žuvo nuo to laiko, kai 1999 metais nusišalino karinis režimas. Be abejo, Nigerija nėra vienintelė pasaulio šalis, kuri kenčia nuo visų šių problemų. Ir būtų puiku, jei Europos parlamentas galėtų kiekvienais metais renkti pranešimą apie tai, kaip yra gerbiama laisvė į religinius įsitikinimus visame pasaulyje. Tai suteiktų mūsų nuomoniai stipresnį, tvirtesnį pagrindą, bei e, labiau jį struktūrizuotų. Pone Ren, jūs sakėt, kad e, Nigerijos problemos yra svarbios ir atrodytų, kad ji e, yra labai skurdi, tačiau iš tikrųjų tai yra labai turtinga ta šalis. Problema yra ta, kad jos politikai, jos e, valdžia nulatos vagia viską iš savo piliečių. Mums reikia ugdyti naują valdančiųjų klasę Afrikoje, kuri suvoktų, apie ką mes kalbame ir ko norime iš jų. Nigerin. Mar, ponas Martinas Hanspertis frakcijai nepriklausantis narys. Na, Nigerija, Nigerija galima prilyginti Afrikos politikos langui. Nigerija yra didelė, turtinga, tačiau joje socialiniai skirtumai yra milžiniški. Ir aišku, globalizacijos pasikotyje dabar Nigerija turi pasirinkti kinietiškai ar europietiškai kelią. Ir labai įsitikinęs raginu Nigeriją žengti Europos keliu, europinį keliu ir kovoti su žmogaus teisų pažeidimais. Tie, kurie sėdi kalėjimuose, jie turėtų būti mūsų partneriais, o ne korumpuoti politikai ir valstybės tarnautojai. Todėl labai pritariu šiai uh, rezoliucijai, pritariu tam, ką kolega sakė iš kairiųjų pusės. Rezoliucija užsimota nepakankamai e, toli. Mes turime ginti tuos, kurių žmogaus teisės pažeistos. Dėkoju, baigiame pasisakančių frakcijų vardu raundą ir dabar bus pasisakoma savo vardu. Ir pirmiausia, ponas Mario Mauro, dvi minutės. Dėkuoju, ponė pirmininkė. Gerbiami kolegos, skurd, e, smurtas nepadeda išspręsti konflikto priešingai, netgi um, sustiprina tragiškas smurto pasiekmes. Smurtas ne vien tik tais nežmogiškas, bet yra labiausiai netinkama priemonė spręsti tiems konfliktams, kurie e, taip skaudžiai palėtė visą regioną. Taip, e, kyla e, įtampa tarp krikščionių ir musulmonų ir tai sukėlė skurdą. Tačiau skurdą E, smurtą kelia ir skurdas, nepa, netinkamas išteklių paskirstimas. Ir, na, ir tarptautinė bendruomenė, be kitako ir Vokietijos federalinės Respublikos vyriausybė turi padėti Nigerijai suprasti, kad reikia skatina taikų skirtingų visuomenės grupių sambuvi, ir tai duotų naudos visoms etinėms grupėms. Tai kaip ir kiti prieš mane kalbėjusiai pabrėžiu, kad reikia ištirti e, susidūrimus, ištirti jo priežastis, nes konfliktai kartuosi jau daugelį metų, reikia ištirti konflikto šaknis, priežastis. Ir taip pat reikia paremti naujos politinės klasės kūrimą Nigerijoje. Šalis yra labai turtinga gamtiniais ištekliais, naftos ištekliais ir todėl patys nigeriečiai turėtų turėti geresnę prieigą prie savo šalies išteklių ir galbūt vertėtų pagalvoti apie santykių tarp ES ir Nigerijos gilimą, tai padėtų šaliai. Pavojingas ne pats konfliktas, o konflikto priežastis. Ir čia reikėtų imtis žingsnių tam, kad padėtume Nigerijai tapti e, demokratišką šalimi al cărui președinte Aš taip pat norėčiau išsakyti užuoto žodžius Nigerijos žmonėms dėl prezidento mirties. Mes matome, kad jau dabar atsiranda naujas rizikos veiksnys kadangi nebelieka politikos įtakos centro tokioje šalyje. Daugiau kaip kaip 300 musulmonų buvo nužudyta, iš karto po to tiek pat krikščionių buvo nužudyta. A, yra kuriami a, bendruomenių keršto planai. Turime užbėgti už akių tokiems baisiems žiaurum, žiaurumams. Reikia pasirūpinti, kad būtų tarptautinių jėgų atstovavimas šalyje, ši šalis yra labai svarbi Afrikoje. Labai, ir iš karto, kai tik tai uh, nusikaltėjai bus sulaikyti, žiaurumų sumažės. Bet aišku, kad tarptautinė bendruomenė turi prisidėti prie bendro darbo. Tarptautinė bendruomenė ypatinga dėmesį pirmai skiria Balkanams. Lygiai tą patį dabar turime padaryti Afrikoje. Ačiū poniai Kretų, panas Tanas. Atsimenu, dar vaikas mačiau a, per televizorių vaizdus apie baisius karinius veiksmus Nigerijoje ir dabar praėjo tiek daug metų, tačiau a, niekas nepasikeitė. Džiose baisus vaizdai, a, tiesiog baisus žiaurumai, žmonių žudimas. Tai yra chroniškai nestabili valstybė, etninė, religinė, m, m, musulmonų krikščionių prieš tarpusavį prieš pasisasnimo politiką tarp bendruomenių. Vakar paskelbus apie prezidento mirtį ir aš perdu savo užuoto žodžius, aišku, prisidės prie prie kovos dėl galios šalyje ir tai dar labiau sustiprins Nigerijos nestabilumą. Taip pat ir Libijos prezidentas Kadafi jau prieštaringai ir kiti prieštaringai siūlo, kad reikėtų šalį padalinti į dvi dalis. Sudanas, kitos valstybės, kurios yra pasidalinę į o, to, tai panašiai musulmoniški pietus, krikščioniška šiaurė ir panašiai, irgi jau žiūri, koks bus čia pavyzdys. Iš tikrųjų, dabar jau tačiau e, tai, kas pasiekta, nebėra kažkokie šventi dalykai, tai iškyla pavojus dėl Afrikos ateities. Joe Higgins. Uh, Pirmininkė, baisios žudinės platos lėnyje Nigerijoje sausio ir kovo mėnesiais nusineši daugybės žmonių, moterų ir vaikų e, gyvybių. Mes turime pažvelgti labai giliai, kad ir sužinotume, kas iš tiesų paskatino šios smurto proveržius. Labai dažnai e, teigiama, kad tai įvyko dėl bendruomenių religinių nesusitarimų. BBC nesiniai buvo e, pasakyta, kad nepaisant e, nu, to, kad smurtas e, prasiveržė tarp musulmonų ir krikščionių bendruomenių, tikrie, tikrosios krizės priežastis yra politinis nestabilumas bei korupcija. Nigerija yra labai turtinga nacionaliai gamtinių ir mineralinių išteklių. Deja, korumpuotas vietos elitas bei tarp, e, tarptautinės korporacijos siurbia viską iš šios šalies ir palieka vietos gyventojus gyventi skurde. Nigerijos pilietiniai judėjimai reikalauja, kad Nigerijos turtas būtų sugražintas jos žmonėms ir pasinaudojant e, Nigerijos e, turtų galima bus sukurti visų Nigerijos žmonių gerovę bei padėti jiems spręsti įvairių bendruomenių nesutarimus. Jei tai nebus padaryta, tuomet pamatysime nemažai kitų barbariškų smurto apraiškų, bei ko gero e, išvisime, kai šalis suskils į dvi dalis. Dėkuoju, panas Kačmarik. Važne. Dėkuoju, ponė pirmininkė, gerbiamas ponės ir ponai. Nigerija yra svarbi šalis ir todėl mes jai skiriame dėmesio ir skiriame dėmesio tam, kas įvyko jos mieste. Problemos šalyje kyla ne vien tik tais e, religinių ar etinių konfliktų, yra daugybė uh, kitų priežasčių, pavyzdžiui, ekonominės problemos, istorinės priežastis ir kataklizmai. E, Krikščionis yra laikomi veikiau vietos gyventojais Nigerijoje, o musulmonai laikomi tai gyventojai dalimi, kuri atsikėlė gyventi į Nigeriją gerokai vėliau. Yra ir politinių problemų kylančių dėl um, įtampos tarp skirtingų politinių partijų. Uh, pagal Nigerijos konstituciją yra garantuota tikėjimo laisvė. Na, gal ir naivu dabar čia um, priminti konstituciją, tačiau vėlgi, jeigu pagalvosime, kad uh, JAV uh, E, konstitucija yra seniausia pasaulyje, o Europoje seniausia konstitucija yra Lenkijoje. Tai konstitucijose yra įtvirtintos pagrindinės vertybės. Todėl manau, kad Nigerijos valdžios institucijos turėtų spręsti savo šalies problemas pagal jų, jos konstituciją. Dėkoju, dabar pereikime prie E, spontaniškų pasisakymų raundą. Ir pirmiausia, ponė Andrikienė. Pone pirmininkė, aš norėčiau išsakyti da, e, savo susirūpinimą dėl smurto, kuris prasiveržė Džios mieste ir kuris nusinešė daugybę žmonių gyvybę. Tai dar kartą parodo, kad mums reikia sustiprinti susitaikinimo procesą, kuris įgalintų uh, musulmonus gyvenančius šiaurėje sugyventi taikiai su krikščionimis, kurie gyvena pietuose. Aš norėčiau pasakyti, kad didžiųjų dalis smurto įvyko dėl to, kad žmonės labai sunkiai gyvena. Be to, šie žmonės yra engiami. Pirmiausia, dėl pernelik intensyvaus naftos išgavimo jų šalyje. Taigi mes turime stengtis, kad vis, visoms e, socialinėms grupėms šalyje būtų leista teisingiau e, vystytis ir gyventi. Ir dar kartą šiandien aš norėčiau užsakyti užuojautą Nigerijos žmonėms e, praradus savo šalies prezidentą. Mulțumesc mult, domnule președinte. Vreau să mă asociez și. Ponas Preda. Ačiū pirmininkė, aš irgi noriu prisijungti prie to, kurie išsakė tos žodžius Nigerijos žmonėms dėl jų prezidento Uraudua mirties. Aš noriu kalbėti apie du elementus. Visų pirma, dėl to, kas, ką Nigerijos žmonės sako, dėl ko jų šalyje situacija yra tokia baisi. E, jie sako, kad labai svarbu, aišku, kad tie, kas atsakingi už e, žiaurumus, yra tarsi persikimi, bet kažkur tai dinksta ir niekuomet tie nusikaltimai nėra išsprendžiami, už juos nėra nubaudžiama. Antras dalykas, reikia nepamiršti e, šio konflikto religinio elemento. Daugelis kalbėtojų sakė, kad yra religinių skirtumų, tačiau galų gale prie, problemų priežastis yra socialinė ir ekonominė. Dabar prezidento pareigas užimantis Goodluck Jonathan į tai atsižvelgia ir kviečia bendrą religinį sutikimą. Ponas Gžip. Ačiū pirmininkė. Neseniai žiniaslaidome matėme baisius, mus iš esmės sukrėtusius vaizdus. Matėme nužudytųjų kūnus Džioso mieste Tai baisus šokas, kuris mus ištinka, matant tokius vaizdus. Kai kolega Mario Mauro pasakė, niekaip negali tokių žiaurumų pateisinti, tai yra blogybė, baisi blogybė. Ir mes kaip Europos parlamentas negalime ignoruoti tokių vaizdų. Todėl aš iš esmės prisidedu prie rezoliucijos. Tačiau kita vertus, kalbant apie šio konflikto priežastis ir kitų konfliktų, baisių konfliktų priežastis, mes turime galvoti, kodėl tas smurtas kyla, kaip galima užtikrinti, kad būtų gerbiamos žmogaus teisės, taip pat ir Nigerija, kuri mums yra tokia svarbi. Aš noriu perduoti savo žuotą Nigerijos žmonėms taip pat. Komisaras Oliren užbaigs diskusijas ir sureaguos į vairius pasisakymus. Prašom. President, Pone pirmininkė, gerbėmi parlamento nariai, dėkoju už tai, kad e, diskusijos šiandieną buvo rimtos ir atsakingas. Daugelis iš jūsų atkreipėte dėmesį tai, jog e, visuomenės problemos Nigerijoje yra labai sudėtingos, kompleksiškos. Sutinku su jumis. Ir komisija taip pat suvokia kad problemos sudėtingos ir visapusiškos. Mes ketiname ir toliau tęsti partnerystę su Nigerija ir savo ruoštų galiu pasakyti, kad tikrai pritarims dėl to, kad būtina Nigerijoje kovoti su nebaudžiamumu ir korupcija. Nes dėje korupcija yra giliai sušaknėjusi ir ji trukdo Uh, uh, demokratijos vystimusi šioje gamtiniais ištikliai plačiai apdovanotoje šalyje. Mes ketiname konstruktyviai ir aktyviai paremti Nigeriją, pasinaudodami uh, plačių priemonių spektrų, pradedant diplomatiją ir baigiant vystamąją pagalbą. Ir toliau komisija uh, ketina atidžiai stebėti smurto apraškas Nigerijoje ir kovoti su mis mūsų turimomis diplomatinėmis priemonėmis. Ši, apie šį svarbų klausimą aukščiausių lygių bus kalbama e, rudenį aukščiausio lygio ministrų susitikime tarp ES ir Nigerijos. Dėkoju, ponė Renai. Atsiprašome už elgesi plenarnio posėdžio metu. Tai dažnai pasikarto tokiais atvejais. Baigėme diskusijas ir nuo 11 vyks balsavimai. Trumpai nutraukėme posėdį tam, kad galėtume pasiruošti balsamams, kuriuos pradėsime po kelių minučių. Ačiū.